Die Sitzung ist eröffnet. Pradedame posėdį, labas rytas, ponios ir ponai. Prašau visų užimti savo vietas. Ponios ir ponai, jeigu manote, kad aš jums trukdau, tai prašau man apie tai pranešti. Priešingai Priešingų atveju prašau jūsų visus susėsti į savo vietas. Labai ačiū. Pagal septintąjį Europos parlamento narių Elgesio kodeksą susijusiu su finansiniais interesais ir finansinių interesų konfliktais vakar Liepos 15 dieną 2014 metais <clears throat> paskiriau